Right, good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponius ir ponai. Nelabai gerai girdisi, ar ne? Akustika prastoka. Labas rytas, ponios ir ponai, gerbiami kolegos. Salės akustika nėra pati geriausia, kaip pastebėjote. Prašyčiau visų savo svarbius pokalbius tęsti už salės ribų, o mes pradėsime posėdį. Norėčiau pradėti šitą AFET ir AFKO komiteto jungtinį e, posėdį pagal 51 taisyklę. Perinam prie pirmo darbo tvarkės punkto, praėjusio posėdžio protokolas, ar yra komentarų, nėra. Tuomet antras punktas, darbo tvarkės tvirtinimas, ar būtų pastabų. Akivaizdu, kad ne. Tuomet pereiname prie trečio punkto, konstitucinis, konstitucinis poveikis, kurį turėtų bendroji saugumo ir gynybos politika ir galimybės, kurias teikia Lisabono sutartis. Sutarėme, kad aš vadovausiu balsavimu abiejų komitetų vardu. Ar būtų norinčių pasisakyti, prašau, ponė Flechenstein. Dėkuoju, pirmininkė. Aš bandau. Noriu pasakyti, kad norėčiau atsiimti e, žodinį pakeitimą, numeris 196. Reikėtų apie tai informuoti jūs prieš padant balsuoti. Taip, ponas norėtų atsiimti savo žodinį pakeitimą, numeris 196. Būčiau norėjęs sutikti žodį AFKO vicepirmininkui. Ar yra ponas Silva Perera čia? Štai kur jūs. Sveiki. Ar norėtumėte kreiptis į kolegas? Prašau. Labai ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju, bet sveikinu visus. Noriu pasakyti, kad šitas klausimas yra labai svarbus. Visi žinome tuos iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Šioje srityje Taigi labai džiaugiuosi galėdamas būti čia kartu su jumis ir kartu priimti sprendimus dėl ES ateities šiais klausimais. Taigi dėkoju už suteiktą galimybę. Dėkui bendra pirmininkiui Taip pat norėčiau ir aš išreikšti savo padėką abiems pranešėjams ir komitetams už puikiai atliktą darbą. Ar bendra pranešėjai norėtų ką nors pasakyti, ponas Gonzalės Pons ar ponas Galer? Ne? Tuomet, jeigu visi sutinkate, galime pradėti balsuoti. Planuojame balsuoti, baigti balsuoti be 15.10, taigi mums liko 35 minutės balsavimui. Reikia balsuoti nedelsiant. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Šimtas keturiasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 142 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 143, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 144, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 145, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 146, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 147, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, reiktų pasitikrinti. 147 pakeitimas. Neveikia kažkas. Pradedame balsuoti. Man rašo tapatybės klaida. Turėčiau būti protingesnis. Kągi, balsuoti baigėme. 63 balsavę. Pakeitimas patvirtintas. 148, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Tuomet Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Devintas kompromisas. Balsuoti baigiame. Akivaizdi dauguma. Taigi devintas kompromisas priimtas. Toliau 170, 71, 72, 73 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 174. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 175. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 177. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 176, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 178, 79, 80, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 181, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 182, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, nesu tikras. Balsuoti baigiame. Puiku. Taigi dešimtas kompromisas yra priimtas. Einame toliau. 189, 90, 91, 92 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 193. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 94. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 125. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 196. Atsiimtas. Taigi balsuojame tik dėl pirmosios dalies. Ar taip? Pradedame nuo pirmos dalies. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 196 pakeitimo pirmosios dalies. Be žodinio pakeitimo, nes žodinis pakeitimo atsijintas. Mes žinom, ką mes čia darom, ačiū už patarimus, bet nelabai jų reikia. Baigiame balsuoti. Priimta. Tada pereiname prie antrosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 197, 98, 90, 200, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 202, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 203, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 204, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 205, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 206, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 207, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 208, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Einame toliau. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau, 232 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 233, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 234, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 235, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 236, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 237, 38, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 239, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 240, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 241, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 242, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 260 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 261, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 261 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 68 kolegos balsavo. Atmesta. 262. Kas už? Kas prieš? Kas jūs laiko? Atmesta. 263. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. 232 buvo patvirtinta, 63 atkrenta, Taigi 264 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 265. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 266. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 267. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 268. Kas aš? Už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 269, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 270, kas už. Kaip dėl 269? Gerai, pasitikrinkime dėl jo. 269 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. aišku, manyčiau. 270 pono Lainino, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 271, atsiprašau, sako pirmininkas. Du šimtai septyniasdešimt trečias vis tik tai dabar. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 277. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 278. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 279 ir 80, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 281, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 281 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Akivaizdžiai atmesta. 282 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. 283, kas už, kas prieš, kas suslaiko atmesta. 284, kas už, kas prieš, kas suslaiko atmesta. 285 ir 86 atsiimti, 287, kas už, kas prieš, kas suslaiko atmesta. 288, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 289 ir 90, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 290. 289 ir 90 akivaizdu buvo, bet pasitikrinkime, pradedame balsuoti. O tuo tarpu pasidžiaugsiu, kad jau mūsų yra 70 kolegų. Baigiame balsuoti. 58 prieš 12. Ar pakankamai aišku? Gerai. Kur mes čia buvome? 291 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 292, 93, 94. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 295. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 14. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko priimta. Tai bent. 303 pakeitimas dabar, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 304, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 305, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 306, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 15 kompromisas Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Tuomet einame toliau. 324 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 16 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 19 kompromisas. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiški dauguma. Taigi, 32 kompromisas buvo patvirtintas, taigi 328 pakeitimas dabar. Tai 138 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 339. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 340. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. 341, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 342, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 343, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 358 ir 59 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 360. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 363. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 365. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas suslaiko? Priimta. 375 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas suslaiko? Atmesta. 376. Kas už? Kas prieš? Kas suslaiko? Atmesta. 377. Kas už? Kas prieš? Kas suslaiko? Atmesta atmesta. 378, kas už, kas prieš, kas suslaiko, atmesta. 378, norite patikrinti? Gerai, tikriname, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 39 prieš 30 priimta. dabar. Taip, tai jisai patvirtintas, kitas atkrenta, toliau 379. Vanordino pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 380, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 321, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 382, 83 ir 84, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 386, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 387, kas už, kas prieš, kažkas atkrenta. 19 kompromisą patvirtiname. Taip. Gerai, atsiprašau. Tai, Amel, kur dabar mes turime eiti? Šiek tiek susipainiojame. 404 ir 405 pakeitimai pono Kastaldo ir visų kitų. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 406, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 407, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 408, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 409, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 410, kas už, kas prieš kas prieš, kas susilaiko priimta, 411, kas už. Dėl 420 jis buvo patvirtintas. Tai tuomet 413 pakeitimas. Mes ryšį ir duran, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 414, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 415. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 416. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 417. Kas už? 4.14 patvirtintas. Tai tuomet tada periname prie 20 kompromiso. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Man atrodo, kad priimta, bet gal pasitikrinkime. Ar buvo akivaizdu? Gerai, jeigu akivaizdu, tai gerai. 20 kompromisas patvirtintas, tuomet periname prie 21 kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Ir jis patvirtintas. Tuomet 436 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 437, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 438, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 439, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 440, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 442 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 445, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 446, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 447, kas už, kas prieš, atmesta, 448, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 409, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 450, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 451, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 452, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 454, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 455, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 456, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 457, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 23 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 458 pakeitimas tuomet. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau einame prie konstatuojimų dalių. Pirmas kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko priimta. 22 pakeitimas, balsavimas dalimis, EPP to prašo. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, kad neužmygtume visai. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 48 ir 20. Patvirtintas. Toliau 24 pakeitimas. E, bendra pranešiai paprašė pakeitimų žodžių. Balsuokime. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 25. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė susilaikė. Patvirtintas. 32 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Trečias pakeit, kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad einame prie 45 pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 46 už, prieš susilaikė patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 58 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 70 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 71 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 72 ir 73 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 už, prieš, susilaikė, atmestas. 75 už, prieš, susilaikė, atmestas. 76 už, prieš, susilaikė, atmestas. 77 už, atsiprašau, 7, 78 tiksliau. Epididėjos už, prieš, susilaikė, atmestas. 82 už, prieš, susilaikė, atmestas Patvirtintas 83 už, prieš, susilaikė, atmestas. 84 už, prieš, susilaikė, atmestas. 85 už, prieš, susilaikė, atmestas. 86 už, prieš, atmestas. 87 už, prieš, susilaikė, atmestas. 88 už, prieš, susilaikė, atmestas. 89 ir 90 už, prieš, susilaikė, atmestas Atmestas. 91 už, prieš, susilaikė. Atmestas. Devyniasdešimt antras atkrenta dėl to, kad kompromisas 18 buvo patvirtintas. Devyniasdešimt trečias. Ne, 92 atmestas, dėl to, kad teigiamai balsavome už 18 kompromisą, 93 už, prieš, susilaikė, atmestas, 94 už, prieš, susilaikė, atmestas, 95 už, prieš, susilaikė, atmestas, 96 už, prieš, susilaikė, atmestas, 97 už, prieš, susilaikė, atmestas. 99 už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtasis ir šimtas antras už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtas pirmas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtas trečias, atmestas. Šimtas ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmestas. 105 už prieš susilaikė atmestas. 106 už prieš susilaikė atmestas. 107 už prieš susilaikė atmestas. 108 už prieš susilaikė atmestas. Kompromisui numeris 9 pritarta, taigi 109 už prieš susilaikė atmestas. 111 už, prieš, susilaikė atmestas. 112 už, prieš, susilaikė atmestas. 113 už, prieš, susilaikė atmestas. 114 už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. 122 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 123 už prieš susilaikė. Patvir, patikrinkime. 123. Balsamas pradėtas. Du kolegos dalyvauti nenori, balsamas baigtas. Atmestas. 124. Kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 125. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. 126. Už, prieš, susilaikė. Patvirtintas. 127. Už, prieš, susilaikė patvirtintas. 128 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 129 už, prieš, susilaikė. Patvirtintas. 130 Patvirtintas. Paskutiniai teiginiai, pirmasis pakeitimas e, patvirtintas, antrasis už, prieš, susilaikė patvirtintas, trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtintas, ketvirtas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Penktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštasis už, prieš, susilaikė, patvir, patikrinkime, šeštasis. Pasamas pradėtas. Atrodo, dalyvauja balsame visi patvirtintas aiškiai. Septintasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštoji dalis. Už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Basamas pradėtas. Basamas baigtas. Patvirtintas. Jeigu teisingai supratau, dabar balsuosime dėl viso pataisyto pranešimo, kas už. Nebalsuosime elektroniniu būdu. Balsamas pradėtas. Visi 70 balsuoja, sveikinu, pranešimas patvirtintas. Dėl darbo tvarkos labai atsiprašau, ponė Liuzė. Dėkoju. Guja vardu esame pateikę pranešimą, kurį išsintėme sekretoriatui. Ačiū e, už informaciją. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet ačiū kolegoms iš AFKO, kurie atvyko. Ačiū už dalyvavimą.